Vamos a continuar con la. Tęsime savo posėdį. Dešimtasis darbo atvarkės punktas e, tai yra ataskaita dėl e, tarybos direktyvos taikymo 2413, kuri įgyvendina lygybės e, principą tarp vyrų ir moterų tiekiant prekes ir paslaugas. Pone Kolosko yra mūsų pranešėja. Dėkoju Atsiprašom, nėra vertimo. Vakar um, nekalbėjome. Ayer pendiente se tratará en el último punto del orden del. Man pasakė, kad e, tas darbo atvarkės punktas, kurio nesugebėjome vakar išnagrinėti, nagrinėsime šiandien. Kadangi mes pasikvietėme ekspertus, kurie mums pakomentuos šį darbo tvarkės punktą. O norime toliau tęsti pagal darbo tvarkę, tai dabar išklausysime pranešimo. Ir ponia Koloska yra šios ataskaitos pranešėja. Kalbame apie darbinį dokumentą. Diskutuosime vėliau dėl jo. Dabar norėčiau teikti žodį ponai Kozlovskai, kuri pristatys šį pranešimą. Dėkoju, pirmininkė, ponios ir ponai. Ši direktyva yra viena iš svarbiausių E, užtikrinančių e, vienodą požiūrį į moteris ir vyrus ES. Direktyva buvo patvirtinta 2004 metais ir jau prieš dešimt, daugiau nei prieš dešimt metų tai buvo pirmasis dokumentas, kuris e, reglamentavo ne tik profesinį gyvenimą, užimtumą, bet pažvelgiai lyčių lygybę iš kitų požiūrio taškų. E, čia yra kalbama apie paslaugas, kurios yra siūlomas ne privačiame šeimos gyvenime. E, čia kalbama apie finansinės paslaugas, taip pat e, draudimo, kelionės, kelionės draudimo, sveikatos draudimo paslaugas, privačius pensinius fondus, transporto paslaugas, transportą kaip po tokį, e, maitinimą krūtimi, motinystę ir taip pat daug kitų paslaugų sporto, laisvalaikio srityje. Ši direktyva irgi gali būti taikoma kitoms sritims, naujoms sritims, e, kurių nebuvo tiesiog tuo metu, kai direktyva buvo rengiama. Dabar norėčiau apibūdinti keletą tokių sričių, kadangi ta ataskaita, kurią aš parengiau, yra išskirstita sektoriais, kad galima būtų geriau stebėti, kas šiuose sektoriuose yra jau įvykę kokiu pakeitimu, kurie nebuvo įtraukti į direktyvą nuo pat jos kūrimo. Taigi, pažiūrėsime, kai vyko įgyvendinimo procesas, ką turime padaryti ir kaip e, lyčių e, aspekto integravimas gali būti įtrauktas į naujus sektorius bei buvo įtrauktas į senus. Kalbant apie finansinės paslaugas, man atrodo, šioje srityje direktyva iš tiesų m, turi puikų potencialą, buvo e, pritaikyta įvairiose srityse, Ir tokios svarbios rytis kaip finansinis sektorius, aišku, taip pat puikiai pasitai, pasitarnavo. Penktajame direktyvos straipsnėje iš pat pradžių buvo išlyga, galima išlyga. Buvo skirtingas e, elgesys, kuris buvo galimas taikyti vyrams ir moteriams išskirtiniais atvejais. Pavyzdžiui, kalbant apie pensinius fondus, draudimo paslaugas, nuo 2012 metų, kai testaša byla buvo nagrinėjama, buvo nustatyta prievolė taikyti šį straipsnį visą apimtimi, kadangi buvo kalbama apie draudimo išmokas, taip pat transporto iš, draudimą, pensinius fondus ir tos išmokos buvo kitokios, skyrėsi vyrams ir moteriams dėl e, skirtingos rizikos, e, kuri tenka vyrams ir moteriams nuo 12 metų visos valstybės narės e, privalėjo įgyvendinti vienodas draudimo išmokas ir pensinės išmokas. E, aišku, jos galėjo skirtis vyrams ir moteriams, bet e, e, negalėjo, negalėjo iš esmės skirtis. Tai kalbama apie draudimo ir pensijų įmokas. Kalbant apie transporto paslaugas, Mes nekalbame apie galimybę, e, pavyzdžiui, e, įlipti viešai transportą su vežimėliu. Bet e, taip pat kiti klausimai yra apimami, pavyzdžiui, transporto priemonėse skirtos vietos maitinti kūdikį krūtimi, pakeisti jam sauskelnes, taip pat kitos vietos, kur dažniausiai yra diskriminuojamos moteris. Transporto sektoriuje taip pat yra dar viena svarbi sritis - tai yra seksualinis priekabiavimas. Taisyklė dėl seksualinio priekabiavimo tapo labai aktuali visai neseniai, kadangi moterim, prie moterų yra priekabiaujama traukiniuose, autobusuose, įvairiuose transporto priemonėse. Taigi irgi reiktų pagalvoti apie šią sritį. Kalbant apie maitinimą e, krūtimi, e, labai svarbu yra pastebėti, kad ši direktyva taip pat padeda išplėsti šias paslaugas ir vyrams. Tačiau reikėtų galbūt aiškiau paminėti ir vyrus. Pavyzdžiui, e, sauskelnių keitime galėtų būti įrengtos atskiros vietos, kadangi šiuo atveju yra minimos tik moteris. Na, pavyzdžiui, tokios vietos egzistuoja um, moterų tualetuose tik tai. Ir man atrodo, galima uh, būtų įrengti tokius ir vyrų tualetuose. Tai yra dar vienas rytis, kur, taikoma, kur galėtų būti taikoma ši direktyva. Taip pat sveikatos paslaugos. Sveikatos paslaugos e, irgi patenka į šios direktyvos e, turinį. Ir čia kalbame apie reproduktyvę sveikatą. Produkcinę sveikatą tai yra sveikatos paslaugos, kurios yra teikiamos tik vienai lyčiai dėl biologinių skirtumų. Aišku, gali kilti abejonių, kodėl šios e, sveikatos paslaugos turi būti įtrauktos į šią direktyvą. Europos parlamentas keletą kartų ragino taiky, nu, e, e, ragino taikyti subsidiarumo principą, kai buvo kalbama apie abortus, reprodukcinę sveikatą. Iš kitos pusės maitinimas krūtimi, neštumas, e, taip pat apsauga nuo neštumo yra sveikatos paslaugos, kurios yra taikomos tik e, moteriams, ne vyrams. Taigi, ši direktyva yra taikoma e, jiems. Tai manau, kad iš ekspertų šiandien išgirsime daugiau šio klausimu, ypač kaip e, elgti su tokiamis sveikatos sritimis, kurios yra taikomos tik moteriams. Būtų neblogai išspręsti šį klausimą kiek galima anksčiau, kad būtų išvengta e, kažkokių diskusijų vėliau, nes vėliau tie klausimai tikrai gali iškilti diskutuojant dėl šios direktyvos. Ypač norėčiau išgirsti daugiau apie reprodukcinę sveikatą. Nes bijau, kad tikrai išvaistysime nemažai laiko diskutuodami šią temą, jeigu ši direktyva neturėtų būti taikoma reprodukciniai sveikatai, galbūt nereikėtų jos traukti ir tada nereikės bereikalo diskutuoti vėliau. Dar kitos paslaugos, kitas sektorius, tai yra uh, prieiga prie kavinius, diskotekų, taip pat šokių mokyklų, sporto klubų, kai dažnai kaina už paslaugas yra skirtinga vyrams ir moteriams. Direktyvoje tai yra leidžiama. Jeigu tai yra skirta, tarkim, vienos ar kitos lyties dalyvavimo skatinimui, pavyzdžiui, pritraukti daugiau vyrų ar moterų į sporto klubą. Tai e, manau, kad galėtume aptarti ir šias paslaugas. Kaip jau ir sakiau, ši direktyva tikrai yra labai perspektyvi. Kai kuriuose sektoriuose ji jau buvo pritaikyta ir iš esmės direktyva buvo gana neblogai įgyvendinta, nors yra e, tam tikrų problemų. Yra aišku, e, kai kurių sričių, kurios yra taikomos gana deklaratyviai ir teisinės nuostatos nacionalinių lygmenių, e, kai kurios yra nėra visiškai taikomos. Bet taip pat tam tikrų naujų paslaugų, kurių nebuvo, kai direktyva buvo rengiama ir mes nežinome, kaip e, direktyva turėtų būti taikoma, pavyzdžiui, e, skaitmeninėms paslaugoms teikti arba pas, e, paslaugoms, kurios yra teikiamos skaitmeninėje erdvėje, tarkim, įvairios platformos, kai yra susiekiama su klientu ir paslaugų teikėju. Uh, šios paslaugos yra tarsi e, privataus, bet ne visai privataus gyvenimo. Pavyzdžiui, vienas atvejis yra Airbnb platforma, tai yra e, būsto nuoma, apartamentų būtų nuoma. Tai yra asmenys, kurie nuomojasi būtą e, nuomotojai susisiekė su nuomininku, taip pat Uber kompanija, jie teigia, kad tai yra tik tai e, komunikacijos platforma tarp kliento ir paslaugų tiekėjo, kad jie tik tai e, susiję paslaugų tiekėją su asmeniu. Tai mums irgi kyla klausimas, kaip elgti šiuo atveju. Nes e, jei šios paslaugos bus įtrauktos į direktyvą, manau, kad geriau galėsime užtikrinti lyčių lygybę. puiku, kad toks parengiamasis darbas buvo m, mm, taip veiksmingai atliktas. Norėčiau padėkoti visiems ekspertams, kurie tikrai m, mm, prisidėjo taip puikiai prie šio darbo. Norėčiau padėkoti poniai Kandarelai taip pat e, tyrimų grupės nariams, visiems už e, jų įdėtą darbą, žinias, ponui Silvijan Spurek, kuris atvyko iš Lenkijos, kuris taip pat e, yra lyčių lygybės kontrolierės atstovas, kuri taip pat pasisakys. Aišku, diskusijos bus gana išsamios, kadangi ši direktyva yra tikrai e, visiškai e, nauja ir pažangiausia lyčių lygybės e, teisės aktų srityje. Ji jau buvo puikiai taikoma finansų paslaugų srityje, nes prieš tai lyčių diskriminacija buvo dažnas dalykas Ir, man atrodo, tai pakeitė mūsų visuomenės požiūrį į lyčių lygybę, kai buvo priimta. Dėkoju. Palabra. Ačiū labai. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Karačiolo Ditorella. Jie atvyko iš Lesterio universiteto. Galime jums skirti nuo 10 iki 15 minučių jūsų parengtam pristatymui. Ačiū, ačiū labai už tai, kad pakvietėte mane į savo diskusijas. Na ir norėčiau pradėti nuo to, kad pritariu viskam, kas buvo pasakyta šiandieną. Aš taip pat manau, kad ši direktyva yra tam tikras lūžis Ir man atrodo, kad tai yra įtin svarbus dokumentas, svarbi direktyva, kurioje slypi didžiulis potencialas. Pripažindami, kad lyčių diskriminacija gali būti taikoma ir už e, užimtumo, profesinio gyvenimo ribų, tai be abejo padeda įvertinti tikrąjį šio principo, šios direktyvos potencialą. Na ir kalbant apie spragų užpildymą, e, profesorius Makaldenas 2004 metais pirmą kartą panaudojo šį terminą ir tikrai galiu tik pritarti viskam, ką jis sakė. Na ir suprantu, kad laiko turiu nedaug, tad per daug neišsiplėsiu. Trumpai pakalbėsiu apie šią direktyvą. Na ir direktyvos istorija gan, yra gana ilga, prireikė penkerių metų vien tam, kad ji būtų parengta. Ir uh, Pirmoji redakcija buvo pristatyta 2003 metų pradžioje ir ten buvo įtraukta daug įvairių sričių. Tačiau, kalbant apie e, paskutinę direktyvos redakciją, e, 2004 metais gruodžio mėnesį jį buvo parengta ir patvirtinta ir valstybės narės buvo suteikti treji metai gyvendinti direktyvos reikalavimus. Na ir direktyvos tikslas yra, mm, mm, kad būtų panaikinta diskriminacija pagrista lipties e, principu. Tačiau gana tokios e, ribotos ambicijos buvo įtrauktos į direktyvą, bet kuriuo atveju ten yra daromos nuorodos į sutartinę laisvę, contractual freedom, taip pat yra kalbama apie uh, E, privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą. Taip pat kalbama apie tuos sandorius, kurie yra atliekami e, religijos laisvės kontekste. E, Ten nėra kalbama apie žiniasklaidą, reklamą ir švietimą ir man tai kelia nerima, nes man atrodo, kad kalbant apie reklamos rytį ir žiniasklaidą, na taip, suprantu, kad negalima uždrausti diskriminacijos kalbant apie prekes ar paslaugas, tačiau neretai tos prekes ar paslaugos yra reklamuojamo žiniasklaidoje ir neretai ta reklama yra itin seksistinė. Na ir pamenu, kad e, dar visai neseniai E, buvo labai didžiulė reklama, reklamuojanti makaronus parengta ir e, nuogos moteris e, reklamavo tuos makaronus, tad tiesiog turbūt natūraliai visiems kildavo klausimas, kuo nuogybė, moterų nuogybė yra susijusi su tais makaronais. Na, nu, kalbant apie švietimą, išsilavinimą, tai taip pat yra glaudžiai susijęs su užimtumu, taip pat su pensijomis. Na, o pensijos ir draudimas yra reguliuojami direktyvoje, užimtumas kitoje direktyvoje, tačiau kodėl neįtrauktas švietimas? Na ir kaip kad ką tik minėjo pranešėjai, yra ir tam tikros leidžiančios nukrypti nuostatos. Na ir kokia yra dabartinė situacija, kalbant apie ataskaitų teikimą, tai yra labai svarbus klausimas. Na ir buvo parengta išsami ataskaita 2009 metais, tai buvo pirmoji ataskaita. Na ir jeigu direktyva būtų buvusi įgyveninta iki 2007, tada ta ataskaita parengta 2009 metais, 2009 metų viduryje, tai yra pusantrų metų buvo um, skirta įvertinti situacijai susijusiai su direktyvos perkelimo ir taikymo. Na ir dabar jau nuo to prabėgo beveik dešimt metų. Taip pat buvo rengiamos ir kitos ataskaitos, tačiau informacija buvo gaunama netiesiogiai. Buvo taip pat. Uh, E, parengtas, parengtos ataskaitos e, specialaus europinio teisinio ekspertų tinklo ir specialios šalių ataskaitos buvo rengiamos. 2009 metais ta išsami ataskaita buvo parengta, kaip jau minėjau, ir jau tikrai prabėgo nemažai laiko, situacija tikrai pasikeitė iš esmės ir dabar E, reikia kalbėti ir apie naujas, naujus paslaugų tipus, kurie nebuvo įtraukti į pirminę e, direktyvą, į patvirtintą direktyvą. Na ir trumpai apie tai dabar pakalbėsiu. Na ir situacija yra tokia. Arba direktyva buvo įgyvendinama kopijuojant visas tas nuostatas ir valstybės narės į savo teisės aktus įtraukė direktyvos nuostatas arba parengė nu, naujus nacionalinius teisės aktus. Na ir tai sukėlė tam tikrų problemų, nes arba gyvenimas buvo per daug toks abstraktus, bet to buvo ir tokių uh, valstybių narių, kuriuose skyrėsi paslaugų apibrėžimas, arba juose net nebuvo prekių apibrėžties ir atvirkščiai. Džiaugiuosi tuo, kad kalbant apie švietimą, žiniasklaidą ir reklamas, e, dauguma valstybių narių įtraukė šias rytis į savo nacionalinius teisės aktus. Na ir ką dar žinome apie status quo? Žinome, e, jog yra sudarius tam tikrą situaciją dėl lyčių persiskirstimo ir ne visada valstybės narės tai įtraukia į savo teisės aktus, nes joms atrodo, kad tai patenka jau į lyčių lygybės bendrą savoką. Tačiau žinome, kad vis dar, vis dar kyla problemų. kyla problemų bankuose, pavyzdžiui, arba pasinaudojant e, sveikatos priežiūros paslaugomis. Dabar seksualinis persekiojimas. Čia e, be abejo įstatymai galioja ir problemų kaip ir nekyla. Viskas yra gana aišku, suvokiama, kad tai galbūt ir nėra direktyvos dalis, tačiau yra kiti atitinkami teisės aktai. Tačiau pranešėja minėjo, kad kyla problemų, pavyzdžiui, transporto srityje, pavyzdžiui, Londono e, metro ar Paryžiaus metro. E, tokių atvejų pasitaiko ir kas turėtų prisimti atsakomybę užkylančias problemas. Žinau, kad, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje buvo gyvendinama daug bandomųjų projektų, e, buvo vertinami jų rezultatai. Na ir ši problema yra susijusi ir su ta bendradarbiavimu pagrįsta ekonomika. Apie tai pakalbėsime netrukus. Dabar neštumas ir motinystė. Turiu pasakyti, kad galbūt pilnai su jumis nesutinku, sutinku su tais esminiais elementais, kuriuos minėjote, tačiau vis dar išlieka problemos, jos egzistuoja ir pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra konkretus teisės aktai. Tai yra 2010 m. lygybės teisės aktas ir Taip pat egzistuoja įstatymas, kad negalima diskriminuoti ar priegabėti prie moters, todėl kad jį maitina krūtimi. Ir e, vis daugėja galimybių mm, e, ir taip pat specialių vietų e, skirtų pakeisti sauskelniams ir taip toliau. Neretai ir vyrams, ir moterims yra tokios vietos įrengtos, tačiau, ir tai yra didžiulis tačiau, kai vykau į Briuselį ir uh, Vakar vykau į traukinių stotį ir klausiausi radijo. Savaitgalį nutiko štai tokia istorija. Moteris maitino krūtimis specialiame, um, specialioje vaikų parduotuvėje, Madakėje parduotuvėje. Ir Ir panašu, kad jos buvo paprašyta e, nustoti tai daryti e, ir moteris labai dėl to nusiminė, e, pasijuto pa, pažeidžiama. Ir turiu pasakyti, kad e, po to vykusios diskusijos mane tiesiog pašiurpino. Man teko netgi sustoti šalykelėje ir penkias minutės e, sėdėti ir klausytis tų diskusijų, buvo vienas asmo, kuris paskambino į radiją ir pasakė, kad, na, aš pritariu tam, kas buvo padaryta, aš nenoriu eiti į restoraną ir matyti, kaip moteris maitina vaiką krūtimi. Man tai nepatinka, mane tai verčia jaustis nepatogiai ir man atrodo, kad tai pažeidžia mano teisės, mano poziciją. Na tai štokie štai panašus komentarai buvo išsakyti. Ir panašu, kad e, viename laikrašiu buvo išspausdintas straipsnis apie šią situaciją, pabandysiu susirasti daugiau informacijos, tačiau akivaizdu, kad šioje srityje be abejo dar reikia siekti pažangos ir tikrai dar daug galima nuveikti. Na, o kalbant apie motinystę ir, e, pavyzdžiui, skridimą e, lėktuvais pavyzdžiui, apie tai, kad moteris negali skristi lėktuvu, jeigu neštumas pasiekia e, tam tikrą savaičių skaičių. Na ir viskas be abejo priklauso nuo avia kompanijos. Vienoje taisyklės yra griežtesnės, kitoje ne. Ir tad jei įsivaizduokime jungiamą į skrydį, skirtingas avia kompanijas ir skirtingas jų taisyklės, tai be abejo būtų didžiulis stresas būsimai mamai. Na ir laiko tikrai turiu nedaug, tačiau pasistengsiu paliesti tos tris esminius elementus, Mm, į kuriuos manęs buvo paprašyta įsigilinti. Tai visų yra seksualinė reprodukcinė sveikata, taip pat profesinės rytis pensijos ir bendradarbiavimo grista ekonomika. Kalbant apie pirmą ir trečią elementą, e, netai paprasta surasti mm, tokį tiesmuką atsakymą. Na ir pradėsiu nuo seksualinės reprodukcinės veikatos. Žinome, kad sveikata, e, sveikatos priežiūros paslaugos gali būti laikomos e, paslaugomis be abejo. Tačiau ar reprodukcinė sveikata gali būti laikoma paslauga? Reprodukcinė sveikata apima e, in vitro apvaisinimą, taip pat tokias paslaugas kaip, pavyzdžiui, abortai, nes galbūt moteris gali nuspręsti testi neštumą ar jį nutraukti. Ir kaip pranešėja e, minėjo, tai yra tas klausimas, kuris priklauso valstybių narių kompetencijai, jų reguliavimo sričiai. Ir kodėl taip yra? Aš pati prieš porą metų domėjausi. Um, surogatinės motinystės klausimais ir tikrai įsigilino į tą sritį, supratau, kad uh, E, tai yra susijęs su tam tikra asmens tapatybė, e, tokiais pamatiniais klausimais ir valstybės narės nenori, kad tie klausimai būtų reguliuojami iš aukščiau. Tačiau, tačiau problema yra tokia. Įsigilinau į statistiką ir vaikų skaičius e, gimusių po surgatinės motinysės yra itin didžiulis. Moteris neretai atideda neštumą vėlesniam. Vė E, laikotarpiui ir neretai nutinka taip, kad belieka vienintelis būdas susilaukti vaikų, tai yra pasinaudoti surogatinę motinystę. Tačiau ne visur, ne visose valstybėse narėse yra pateikiami konkretų statistiniai skaičiai, nes kai kuriuose valstybėse narėse galbūt surogatinė motinystė nėra leidžiama. Ir tiesiog surogatinė motinystė patenka į, į in vitro apvaisinimo. E, sritį. Nemažai žmonių vyksta į tokių paslaugų e, į kitas šalis, pavyzdžiui, Indiją, tačiau ten jau kyla naujos problemos, pavyzdžiui, moterų išnaudojimo problemos, kad tai tiesiog būtina reguliuoti šią sritį. Tačiau, kaip jau minėjau, šiuo metu sudėtinga taip tiesmukai atsakyti, ar šioje srityje reikėtų naudotis direktyva ar ne. Tačiau norėčiau pasakyti štai, ką galbūt diskriminacija mm, galėtų įgauti kažkokią tai kitą formą. Pavyzdžiui, e, diskriminacija dėl neįgalumo. Jeigu moteris negali išnešioti vaiko, todėl kad turi kažkokią tai negalę ar sarga lyga ir nusprendžia pasirinkti surogatinės motinystės kelią, galbūt tada būtų galima pasinaudoti mm, neįgalumo direktyvos nuostatomis. Tačiau neseniai teisme buvo priimtas sprendimas sprendimas vienoje byloje ir teismas pateikė labai tokią siaurą mm, interpretaciją. Tad sudėtinga būtų ją pasinaudoti, pasinaudoti to aiškinimu, tačiau mums reikia bent jau daugiau informacijos pamatyti surinkti. Dabar dėl profesinės ryties ir pensijų. Be abejo, čia visako pagrindas yra penktasis straipsnis. Ten yra konkrečiai kalbama apie tos klausimus. Na ir kalbant apie šią direktyvą, penktąjį straipsnį, ten yra nustatyti visi principai. Penkto straipsnio antrojoje dalyje yra numatomos išimtis. Na ir teismas e, po bylos nagrinėjimo nusprendė, kad ta išimtis turi būti panaikinta. Tai yra visai gera žinia. Tai yra susiję ne vien tik su draudimu, tačiau apskritai su finansinėmis paslaugomis ir su pensijomis, e, privačiomis pensijomis. Na ir direktyva čia taip pat gana aiškiai viską išdėsto, tačiau, kaip žinia, direktyva buvo parengta ketvirtaisiais metais, bet kuriuo atveju tai yra taikoma privačių pensijų atveju. Na ir būtų galima sakyti, kad dabar taikoma išimtis profesiniai pensijai, tačiau tik tuo atveju, jeigu būtų taikomas kitos direktyvos šioje srityje. Bet kuriuo atveju komisija labai džiaugiasi tuo, kad kitos valstybės narės pasinaudoja tuo principu, turiuomenyje profesinių pensijų klausimą. Tad e, galbūt taip pat sudėtinga tiesmukai atsakyti šį klausimą. Dabar bendradarbiavimų grįsta ekonomika. Na, tikrai toks didžiulis klausimas. Visi žinome, kas tai yra. Ir suprantame, kad Tame slypi didžiulis potencialas tiek ir paslaugų teikėjams, tiek ir e, paslaugų gavėjams. Na ir kalbant apie dalymosi ekonomiką, e, yra įvairių platformų, kurios susiję klientus, paslaugų gavėjus su jų teikėjais. Kalbant apie e, dalymosi ekonomiką, vieni iš pavyzdžių yra Uber ir Airbnb svetainė. Uber e, padeda susirasti e, vairuotoją, galite e, parsisiųsti specialią programėlę, e, kurią po to galite naudotis. Ir taip pat, jeigu norite vežti asmenis, galite pateikti informaciją, kiek kainuoja jūsų paslaugos. Nuo kalbant apie Airbnb svetainę, tai yra skirta nakvynės paslaugoms užsakyti, jeigu vystate atostogų ar vykstate į darbinę kelionę ir ieškote vietos, kur būtų galima apsistoti esant užsienyje. Uh, Vis dėlto čia gali kilti problemų e, lyčių lygybės rytyje ir taip pat gali kilti e, seksualinio priekabiavimo grėsmė, pavyzdžiui, jeigu moteris viena keliauja Uber automobiliu arba e, jeigu, pavyzdžiui, būstą nuomojantis asmuo skelbime parašo, kad ne, neprimsiu vyrų ar moterų ar dar kažkokios kitos asmenų grupės. Na ir Europos komisija pradėjo dirbti su šiuo klausimu. Džiaugiuosi, kad buvo parengtas specialus dokumentas. Tačiau tas dokumentas e, kalba apie keletą konkrečių elementų, vis dėlto e, konkrečiai nepaliečiama lyčių lygybės tema. Ir man atrodo, kad būtent apie tai mums reikėtų pagalvoti Juk lyčių lygybė turėtų būti vienas iš tų dalykų, į ką komisija turėtų koncentruotis. Nes potencialiai tikrai čia slypi daug tokių probleminių klausimų ir aš turiu parengusi skaidrę, kur bandžiau išanalizuoti tuos elementus, juos pasigilinti, žiūrėjau, ar direktyvą būtų galima taikyti. Na ir kalbant apie Uber, pirmiausia reikia klausti, ar tai yra paslauga, Ir jeigu nuspręsime, kad tai yra paslauga, tada reikia žiūrėti į kompensavimo mechanizmą. E, juk e, paslauga turi daryti kažkokį tai, kažkokį tai ekonominį poveikį, tai turi būti ekonominė veikla. Bet e, tai yra toks tarsi kaštų pasidalymas, ar kaštų pasidalymą būtų galima laikyti apmokėjimu ar ne. Ir man atrodo, kad pirmiausia, čia reikia žiūrėti į tą ryšį tarp paslaugų teikėjų, uh, Uber, taip pat ir vartotojų bei Uber e, platformos. Tad tokia būtų pagrindinė formulė, kuri galėtų būti taikoma ir Airbnb atveju. Nors čia kalbame apie mm, nakvynės vietas. Pavyzdžiui, tai gali būti kažkoks e, E, privatus būstas, ar tai tampa kažkokia tai vieša paslauga, ta tokia labai plona linija, kurią sudėtinga išvelgti. Ir kalbant apie Airbnb, reikia žiūrėti į šio platformos ryšį su paslaugų teikėju ir atitinkamai platformos ryšį su uh, vartotojais. Skaidrėse esu pateikusi daugiau informacijos, kalbu ir apie tas leidžiančias nukreipti nuostatas. Ir svarbiausia, yra tai, kad yra daug galiojančių skirtingų aiškinimų. Ir be abejo, tais skirtingais aiškinimais jais yra naudojamasi. Na ir tiesiog trūksta teismų praktikos šioje srityje, kalbant apie pozityvius veiksmus. Suprantame, kad e, Kalbant apie situaciją, tikrai reikėtų daugiau vienodumo, taisyklių suderinimo. Na ir prieš paskutinę mano skaidrę. Čia bus pateiktos išvados, o jos yra tokios. Galiu pritarti pranešėjai. Tikrai ši direktyva turi didžiulį potencialą, tačiau mes turime užtikrinti, kad pilnai realizuotume tą potencialą. Ir tai turi būti ne vien tik popieriuje išdėstyta, tačiau ir realybėje taikoma. Ir norint to pasiekti, mes privalome daugiau dirbti šioje srityje, atlikti išsamius tyrimus, parengti išsame ataskaitą, kurioje būtų pateikti teisingi klausimai ir kurioje nebūtų vien tik analizuojama, ar direktyva buvo įgyvendinta, ar yra teismų e, praktikos pavyzdžių. Reikėtų kažkokios tai konkretesnės informacijos toje ataskaitoje. Dar vienas elementas. Komisija turėtų pažiūrėti, kaip būtų galima įtraukti lyčių lygybės elementus, pavyzdžiui, į dalymosi ekonomiką. Ir nemažiau svarbu užtikrinti, kad direktyva būtų surišta, susieta su kitomis direktyvomis, kad nebūtų vien tik priedas, tačiau būtų tokia pat svarbi, e, kaip pavyzdžiui, lygybės darbo vietoje direktyva ir panašiai. Na ir jau tikrai paskutinė skaidrė. Čia dalinuosi keliomis mintimis. Čia yra užduotas klausimas, ar veikia e, teisės aktas, tačiau ar valstybės narės teikia informaciją, ar žmonės, e, ar žmonės pasiekia tą informaciją, ar tik valstybės narės yra įsitraukusios į tos procesus, ar ir kitos įstaigos, kaip dėl privačių asmenų, ar jie e, yra informuoti apie tai, kokia yra, kokia yra teismų praktika, kaip yra taikomos kompensacijos, jeigu yra pažeidžiamos šios nuostatos. Ar yra tinkamos atgrasimo nuostatos taikomos? Na ir norėčiau baigti. Sugrįždama prie to pavyzdžio apie moterį maitinusią krūtimi e, vaikų parduotuvėje. Kai jos buvo paprašyta e, nu, nutraukti maitinimą. Aš labai abejoju, ar jis žinojo, kad ji yra ginama įstatymu ir turi teisę maitinti savo kūdikį. Dėja, labai tuo abejoju. Ačiū ir atleiskite, kad šiek tiek viršiau skirtą kalbėjimui laiką. Pasar... Dėkuoju dabar iškart suteiksiu žodį poniai Silvijai Spurek ir paskui galėsime mm, suteikti žodį kolegoms kitiems. Prašom. Dėkoju, labai džiaugiuosi, kad galiu, galėjau pas Jūs atvykti, dėkoju iš kvietimą. Daug kas buvo pasakyta jau apie problemas, buvo minima daug klausimų, pabandysiu kalbėti trumpai. Trys dalys mano pranešimo yra. Pirmiausia, direktyvos įgyvendimas, toliau lygybė užtikrinančios struktūros, jų vaidmuo įgyvendinant direktyvą ir trečia dalis išvados ir rekomendacijos. Aš kalbėsiu Lenkijos e, Respublikos lygių teisių kontrolės vardu, taip pat e, kitų e, lygybę užtikrinančių struktūrų vardu mes ekvinet tinklą esame nariai ir šiek tiek plačiau jį pristatysiu, kalbėdama vėliau. Taigi keletas faktų. Direktyva, kuri skirta įgyventinti vyrų ir moterų vienodų traktavimui, teikiant prekes ir paslaugas, perkelta valstybių narių yra į nacionalinę teis, teisės sistemą arba patvirtinant teisės aktus arba pakoreguojant buvusius. Ir perkelimas teisės aktų susijęs tik su e, materialiaja aprieptimi teisės akto, bet daugeliu atveju e, ši materialioji aprieptis yra platesnė negu ES direktyva ar jūs reikalavimai. Trečios straipsnio trečia dalis e, sako, kad e, reikia neapsiriboti tik reklama ar švietimu. ES valstybės narės kaip Prancūzija ar Niderlandai e, taiko platesnės nuostatas, Malta, Airija, Lietuva taip pat turi nuostatas dėl diskriminacijos e, žiniasklaidos e, reklamoje. Ir e, taip pat reikia prisiminti testą šią bylą, kuri turėjo tam tikro, tikro poveikio. Dabar reikia pasakyti, kad įgyvendinimas nėra patenkinamas vis tik direktyvos ir aš norėčiau paminėti copy out. Uh, E, taip vadinamą reiškinį, e, Luksemburgas, Belgija, Rumunija išreiškė savo nepasitenkinimą dėl šio copy-out e, požiūrio. Tai susijęs su abstrakčiomis arba minimalistiniu požiūriu gyvendinimą. Copy-out pavyzdys yra Lenkija geras. Lenkijoje direktyva buvo įgyventa 10 metais, patvirtinant teisės aktą, kuris vadinosi dėl tam tikrų ES teisės aktų susijusių su vienodu traktavimu įgyvenimu. Aš jį vadinsiu vėliau antidiskriminavimo teisės aktu. Pagal šį dokumentą fizinių asmenų diskriminavimas pagal tautybę, lytį, e, lytinę orientaciją gaunant e, įvairias pas, e, paslaugas, įskaitant socialinės e, paslaugas ar, pavyzdžiui, teisę į apsirūpinimą energetiką ir diskriminavimas tose srityse turi būti draudžiamas. Pagal šį teisės aktą diskriminavimas naudojantis prekiamis ir paslaugomis pagal religiją, įsitikinimus, amžių, seks, lytinę orientaciją ar diskriminavimas naudojantis sveikatos apsaugos švietimo paslaugomis e, dėl lyties, įsitikinimų, religijos, amžiaus, seksualinės orientacijos yra nedraudžiamas. Prieš keletą mėnesių e, žmogaus teisų e, ombudsmenas kreipėsi į teismą dėl to, kad šis įstatymas yra gana riboto taikymo. E, šis įstatymas numato baigtinį sąrašą diskriminuojančių priemonių, vadovaujantis e, patvirtintasis direktyvomis, bet mes žinome, kad ES direktyvos neužtikrina labai plačios e, sistemos, kurie apsaugotų nuo e, diskriminavimo. Ir mūsų konstitucinis teismas akcentavo, kad reikia ne tik užtikrinti, jog būtų laikomas ES direktyvų, bet taip pat, kad tai yra tik minimalus įgyvenimas. Reikia taip pat laikytis konstitucijos nuostatų Lenkijoje. E, konstitucija užtikrina aukštesnę apsaugą nuo diskriminavimo, e, lyginant su ES direktyvomis. Lenkijos konstitucija savo, kad nie vieno žmogaus negalima diskriminuoti politinėme, socialinėme ar ekonominėme gyvenime dėl jokios priežasties. Nacionalinės e, teisės nuostatos Lenkijoje E, patvirtintos įgyvendant direktyvą e, dėl to gali būti nekonstitucinės. Ir tam tikros išimtys, išlygos gali ir pažeisti tarptautinę žmogaus, e, tarptautinę žmogaus teisų normą, įskaitant Europos tarybos konvenciją dėl pagrindinių teisų ir laisvių. Taigi yra rizika, jeigu taikomas tas copy-out požiūris, kai perkeliamas paprasčiausiai nuostatas. Dabar žiūrėkime į direktyvą. 12 straipsnis e, sako, kad valstybės narės turi e, tam e, tikrų imtis priemonių, kad paskirtų tam tikras struktūras struktūras, kurios užsiimtų vieno traktavimo e, analizę, e, teiktų pasiūlymus, kad būtų užtikrinta, jog e, žmonės lyties pagrindų nebūtų e, diskriminuojami ir tokios struktūros turi užtikrinti e, nukentėjusiems e, paramą, nepriklausomą nagrinėjant skundus. E, taip pat atlikti nepriklausomus tyrimus dėl diskriminavimo ir skelbti nepriklausomas ataskaitas bei teikti rekomendacijas klausimai susijusiai su diskriminavimu. Tam, kad būtų galima užtikrinti, jog veiksmingai būtų įgyventos šios nuostatos, reikia, kad tokios struktūros e, užsimančios lygybės tvirtimų turėtų įgaliojimus. E, trūksta darbuotojų ir išteklių kai kuriuose struktūrose ir dėl to jos negali išplėtoti savo potencialo ir atlikti tyrimojo, tyrimojo darbo ar komunikacinės veiklos deramos. Ir Europos komisijos teisingumo darbo tvarkiai iki dešimtųjų metų akcentuoja, kokį svarbų vaidmenį gali vaidinti tokie mm, dariniai, tokios struktūros. Ir komisija e, turi dirbti toliau, kad užtikrintų, jog tokios struktūros e, atliktų savo vaidmenį deramai. Ir komisija taip pat gilinsis į e, tai, ar nereikia patikslinti tam tikrų reikalavimų dėl tokių struktūrų veikia įkurtų pagal direktyvą. Ir e, ar užtikrinami pagrindiniai dalykai tokiams struktūroms numatyti - nepriklausomybė ir e, kokybiškas e, darbas Pagrindinis vaidmuo tų struktūrų yra taip pat e, užtikrinti bendradarbiavimą, keitimąsi pažangiają praktiką. Ir mes turime specialų tinklą Equinet. E, Tokias struktūras jungia šis tinklas 45 organizacijas iš 33 Europos e, valstybių ir siekiama kovoti su diskriminacija veikiant toms E, struktūroms 12-13 e, metais Ekvinetas parengė ataskaitas apie patirtį tokių struktūrų tai gyvenant direktyvą. Matote šią ataskaitą, taip pat kita ataskaita parengta e, dėl paramos paslaugų teikėjams. Kokios išvados rekomendacijos? Pirmiausia, lygybės struktūroms reikės standartų, kad būtų galima veikti tikrai nepriklausomai ir veiksmingai, vykdant savo įsipareigų įgaliojimus. Trūksta išteklių ir dėl to negalima įsigilinti pakankamai į prekių paslaugų teikimo sritį. Ir keletas ekvinet narių apie tai kalbėjo. Kita problema yra susijusi tuo, kad direktyvos nuostatos nevienodai yra interpretuojamos. Dėl to kyla neiškumų painiavos e, tų struktūrų darbe nacionalinių lygmenių, taip pat neiškumai sukuria teisinį neiškumą visiems, e, kurie turi laikytis direktyvos nuostatų ir taip pat prekių ir paslaugų teikėjams. Būtų naudinga užtikrinti, kad visose valstybėse narėse prekių ir paslaugų apibrėžimas apimtų sveikatos apsaugos paslaugas ir prekes, įskaitant viešasias, viešai finansuojamas e, paslaugas ar tas, e, už kurias tiesiogiai moka e, pacientas. Neštumas, motinystė taip pat turi būti geriau apibriešta. Lenkijoje E, buvo atlikta tyrimų ir jie rodo, kad krūtimi maitinančios viešai moteris turėjo, pavyzdžiui, išeiti iš prekybos centro ar restorano ir mums reikia iškios priemonės, kuris leistų kvoti su tokia tipo diskriminacija. Lygybės struktūros taip pat minėjo, kad reikia geriau informuoti ES piliečius apie direktyvą. Uh, E, skatinti lyties aspekto integravimą. Ir viešos struktūros vaidina labai svarbu vaidmenį tam, kad būtų e, galima geriau užtikrinti prekių ir paslaugų teikimą. Tai yra susijęs su direktyvos veiksmingų įgyvendinimu. E, likybės struktūrų patirtis rodo, kad teisės aktuose šiuo metu yra sričių pakankamai ne e, apibri... ne, ne, ne, nepadengtų, kaip kad kultūra, e, švietimas ir reklama. Kai kurios e, struktūros taip pat mini tai, jog, jog lyčių lygybės klausimas nėra gerai suprantamas ir dėl to ne iki galo yra suprantama ar pripažįstama neligybė. Dėl to yra potencialo dar daug e, sprendžiančias problemas. Aš tikiuosi, kad e, mano nuomonė, kurią aš pristačiau iš lyg kokybę įtvirtinančių struktūrų požiūrio bus naudinga. Taigi paskui aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Gracias, um... Labai ačiū abiems viešnioms už tai, kad pristatė savo požiūrį. Dabar pradėsime diskusiją, suteiksiu e, žodį frakcijų atstovams. Pirmiausia, Pone Reignė, ar socialistų frakcijos vardu? Dėkoju už pristatymą. Jūsų darbas yra ypač įdomus. Mes labai aiškiai ir atidžiai klausėme, turime daug klausimų, kadangi jūsų pranešimas tikrai iškėlė nemažai įdomių dalykų, kuriuos norėtume aptarti. Direktyvoje yra kalbama apie vyrus ir moteris. Ir man atrodo, būtų sunku paaiškinti kiek kasdienėme gyvenime e, privalumus vyrams ir moteriams e, tų, to lygybės suderinimo ir prieigos prie paslaugų ir prekių. Aišku, direktyva yra svarbi, bet tai yra nulatinio vykstančio proceso dalis. Mums reikia, aišku, e, suvokti, ką praktiškai reiškia ta vienoda e, prieiga prie prekių ir paslaugų. Aišku, mes padarėme dėlį žingsnį į priekį, bet reikia pagalvoti apie tai, e, kokiu žingsniu reikėtų imtis. Ir dabar iškyla tie klausimai, kurių e, anksčiau nebuvome diskutavę. Ir dėl to norėčiau e, priminti tą teigiamos diskriminacijos priemonių pavyzdį, kurį jūs paminėjote. Ir nuo to galbūt ir pradėsiu. Pirmoji kalbėtoja, pirmoji pranešėja paminėjo tai, kad nėra pakankamai palyginamos medžiagos dėl gerų e, pavyzdžių. Austrijoje teismas e, nusprendė, kad yra įmanoma, remiantis direktyva, e, pirkti, kai moteris perka bilietus į futbolo rungtynės, turėtų juos pirkti pigiau nei vyrai, o pagrindimas buvo toks, kad sirgaliai nebūtinai turi turėti, būti tik vyrai. Ir taip pat moteriams reikėtų suteikti kažkokių paskatų, kad jos irgi galėtų eiti į futbolo rungtynės. Ir per 20-30 pastarųjų metų daug kas pasikeitė. Mes čia kalbam apie laisvalaikio paslaugas, sporto paslaugas. Ir kai paminiu futbolą, tai aišku, visi labai entuziastingai pradeda linksėti galvomis. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad e, mums reikia laikytis tų tikslų, kuriuos mes nusistatėme ir kad jie būtų naudingi visuomeniai. Galbūt tai nebuvo pagrindinis tikslas, kai buvo pradėtas darbas šioje srityje, bet tai yra tikrai labai svarbu. Aišku, gal išgirsime ir kitokių pavyzdžių. Taigi, aišku, reiktų visą laiką pagalvoti, kur praktiškai pasireiškia diskriminacija. Kartais mes netgi nežinome, kur ji pasireiškia ir kaip kasdieninėme gyvenime ji gali pasireikšti. Pagalvosiu kitų pavyzdžių. Na, pavyzdžiui, jeigu e, kalbame apie žeminantį elgesį ir tokio pobūdžio diskriminaciją. Migracija yra tas rytis, kuri irgi yra labai svarbi, moteris pabėgėlės, e, kur čia galėtume pritaikyti teigiamos diskriminacijos pavyzdį. Aišku, nenorime sukurti e, nepagrys, ne, nepagristos diferenciacijos e, pavyzdžių ir praktikos. Na, pavyzdžiui, kai kalbame apie besidalijančią ekonomiką, Kai direktyva buvo priimta, mes nežinojome, kasgi yra tokio pobūdžio ekonomika ir dėl to galvojame apie, galvojame apie pasiekmes, įsipareigojimus e, ir buvo um, įrengtos platformos, kur buvo e, atsakomybės apribojimas išreikštas, taip pat kiti teiginiai. Bet kai kalbame, pavyzdžiui, apie teisinę atsakomybę tokių platformų, kasgi tada? Tai yra iš tikrųjų labai svarbu dabar, bet taip pat labai svarbu, kas vyks ateityje. Sveikatos sektorius. Taip, sveikatos sektorius yra labai e, pelningas sektorius, kadangi kalbame ir apie vaistų gamybą, taip pat e, prototipinį testavimą vyrams Ir e, čia irgi galima būtų pagalvoti apie teigiamos diskriminacijos e, e, pavyzdžius. Taip pat tas ašar byla ir teismo sprendimas, pamenu, kai direktyva buvo patvirtinta, pamenu, kad būtent pateikdavome tą pavyzdį. Tada buvo teigiama, kad aktuarinio metodo taikyti negalima, uh, kad nebus įmanoma to daryti, bet e, ačiū Dievui tas pasikeitė. Ir teisės aktai valstybėse narėse buvo irgi tam pritaikyti. Bet mane tikrai labai domina, kas vyksta praktiškai. Komisija pabrėžia, kad e, e, mokomoms įmokoms skirtumo kaip ir nebuvo įgyvend, skirtumas kaip ir nebuvo įgyvendintas, bet iš tiesų, kas vyksta dabartiniuose teisės aktuose ir kaip, e, kokia yra situacija dabar. Dėkoju dabar buvusi šešėlinė pranešėja. Dėkoju. Dėkoju dar kartą. Mane tikrai labai sudomino jūsų pranešimas, taip pat ir padarytos išvados. taip pat ir pokyčiai įvykę valstybėse narėse. Man atrodo, einate tikrai tinkamą kryptimį ir jūsų išvados yra pagrystos. Abi pranešėjos e, išreiškė gana panašią nuomonę ir tikrai buvo labai įdomu tai išgirsti. Kalbant apie reprodukcinę sveikatą. surogatinę motinystę, motinystę. E, čia yra kalbama apie tai, kad nėra jokios diskriminacijos, valstybės narės parlamento teisės aktai nustato e, pagrindinės e, nuostatas, bet kai kalbame apie surogatinę motinystę, tai yra tas klausimas, kurį sprendžia valstybės narės ir tai yra palikta valstybių narių kompetencijai. žmonių gyvenimo būdas pasikeitė laikui bėgant ir dėl to surogatinė motinystė vis dažniau yra naudojamasi. ES negali tik tapti e, vartotoje šio požiūriu. Ir e, negalime tiesiog tikėtis, kad e, viskas išsispręs savaime. E, tiesiog kai kurios poros negali turėti vaikų ir jų poreikis turėti tą vaiką yra visai pagrystas. Prekės ir paslaugos. Vaikai nėra prekės. Ir jeigu teiksime, kad kiekvienas turi teisę susilaukti vaikų, turbūt bus tokia klaidinanti nuostata. Tai yra tikrai labai asmeninis dalykas, kuris visiškai nėra susijęs su prekiamis ir paslaugomis. Ir taip pat e, žmonės turi teisę į tinkamą vystimąsi, taip pat tinkamą vaiko auklėjimą. Pat jeigu galvosime apie prekes ir paslaugas, tai ir iš tikrųjų kiekvienas žmogus turi teisę uh, turėti vaiką, tai galbūt tai būtų per daug ir per toli e, medicinė ir etinė prasme. Gal nereikėtų įtraukti to į lyčių lygybę, kai kalbame apie prekes ir paslaugas. Kitas E, punktas. E, maitinančios motinos, kurių neįleidžia arba kurias išveja iš parduotuvių, prekybos centrų. Na, nėra teisės aktuose turbūt nustatyta, kad jos turi teisę būti ten. Ir tai iš tikrųjų atspindi labai liūdną realybę, reikėtų galbūt daugiau informuoti apie egzistuojančią situaciją. Aš maitinau du vaikus, dariau tai viešai, kadangi man tai buvo patogu ir niekas man nedraudė to daryti. Aišku, tokiu atveju uh, laisvė turi būti taikoma visa pimtimi, motinos turi turėti teisę galimybę arba galimybę maitinti krūtimi ir jeigu to yra neįmanoma padaryti kitur, tą tikriausia e, galima daryti ir parlamento patalpose, taip pat restoranuose, kino teatruose. E, moteris turi turėti galimybę tą daryti patogiai e, ir tai neturėtų nervinti kitų žmonių aišku, e, šiuo atveju krūtimi maitinamas vaikas yra pagrindinis prioritetas. Įvyko įvairių kurioziškų situacijų visuomenėje, kad viską reikia reguliuoti, reglamentuoti įstatymais ir viską įgyvendinti, kaip parašyta įstatymuose. Ir labai dažnai nėra taikomi sveiko proto principai, juos reikėtų taikyti. Ir gal nereikėtų reglamentuoti jau taip visko detaliai. Nemanau, kad tai yra uh, tikrai teisinga. Aš remiuosi savo patirtimi, nesu teisės specialistė. Dėkoju Mums aišku, jau tikrai labai trūksta laiko, tai pasis, pasistengkite kalbėti trumpai, suprantu, kad tai nėra teisinga, bet būkite geri, kalbėkite kiek galima trumpiau. Dėkoju. Nesu šešėlinė šios ataskaitos pranešėja, bet esu viešųjų paslaugų grupės intergrupės e, narė. Norėčiau šiek tiek pakomentuoti, kalbant apie prieigos prie prekių ir paslaugų. Esu įsitikinusi, kad tai yra tikrai labai svarbis rytis ir labai dažnai yra mm, ne diskutuojama, ponė Rekner kalbėjo apie teigiamos diskriminacijos e, pavyzdį Austrijoje, apie taip pat kainos skirtumus. Norėčiau paminėti neigiamą pavyzdį tai, e, su kuo turėtų būti kovojama, pavyzdžiui, nepagristi kainos skirstumai, e, kai kalbame apie kirpyklą. Toks pat kirpimas kainuoja moteriams daugiau Austrijoje nei vyrams. Ir tai yra taikoma e, taip pat ir um, kitose valstybėse narėse. Yra moterų trumpais plaukais ir moteris turinčios trumpus plaukus irgi moka daugiau užkirpimą nei vyrai, kurie, tarkim, turi ilgus plaukus. Profesinės sąjungos, taip pat amatų rūmai teigia, kad tai yra visiškai nepagrista nuostata. Ir tokių nuostatų kaip ir nėra teisės akto, aktuose. Ne, kokia yra jūsų nuomonė? Rinkodaros, pavyzdžiui, produktai E, galbūt čia nėra mokslinis terminas, bet tarkim, e, turite dezodorantą ar skustuvą ir jų reklama skiriasi, kadangi vyrams ar moteriams skirti dezodorantai yra reklamuojami kitaip. Ir man atrodo, e, būtų įdomu sužinoti, kokių saugiklių yra direktyvoje, kad galėtume imtis veiksmų. Dėkoju, ponė Drek. Dėkoju. Dėkoju už pristatymą. Ar galėčiau pakalbėti apie teisę maitinti krūtimi? Tai, ką jūs mm, papasakojate mm, apie Lenkiją ir aš pati esu E, Vokietijos e, šeimos partijos koordinatorė ir esu pastebėjusi, kad e, kai kurios maitinančios moteris yra siunčiamos maitinti kūdikį krūtimi tolete. Taigi manau, kad tikrai reikia spręsti šį klausimą. Porą, prieš porą savaičių mes su kolegomis parengėme rašytinį pranešimą, tiksliau kaip ir peticiją, e, bet nesurinkome e, pakankamai parašų. Ji buvo skirta e, maitinančioms moteriams. Ir bandėme pasisakyti už moteriams maitinančioms kurtimi palankės patalpas. Ir aš tikrai beldžiausi į daug durų, bandžiau rodyti, kad tokia vieta gali būti skirta um, motinai maitinti krūtimi. Daugelie vietų ne, net nesuvokia žmonės, ką, apie ką aš kalbu. Kai kuriuose yra e, tos patalpos įrengtos, taip pat moteriams yra duodamas ir puteliukas vandens. Taip pat girdėjau, kaip Junktinės karalystės atstovas kalbėjo apie m, mm, tos prieigos e, aktą, Accessibility Act. E, tai, nu, kuriame yra užtikrinama prieiga prie įvairių patalpų maitinančioms moteriams. Kodėl mes negalime pakalbėti apie Europos prieigos aktą? Mano rūpesčio, taip sakant, nepalaikė pakankamai kiti ir e, taip pat pagrindinių teisų agentūra. Tikrai mums reikia parodyti tą paramą bes bemaitinančioms krūtimi moteriams ir turime tą padaryti čia ir dabar. Dėkoju, ponas Maletras, Europos komisija. Pone Maletras. Bonjour, merci beaucoup. Labadiena, labai ačiū, kad suteikite mums žodį. E, komisija labai vertina e, parlamento dėmesį direktyvos 2004 e, metų 113 gyvendinimui. Parlamento tarnybos taip pat parengė tyrimą apie direktyvos įgyvendimą. Ir dėl e, įgyvendinimo komisija E, pabrėžė, kad visos valstybės narės ėmėsi priemonių, kad įgyvendintų direktyvos nuostas ir taip pat įkūrė atitinkamas struktūras. Ir komisija mano, kad šiuo metu būtų netikslinga teikti pakeitimų dėl direktyvos e, patobulino, nes įgyvendinimas, pavyzdžiui, direktyvos nuostatų iki e, šiol dar tęsiasi, siekiant įtvirtinti E, moterų ir vyrų lygybę e, naudojantis prekiamis ir paslaugomis. E, yra bendravimas su kai kuriomis valstybėmis narėmis, kurios vėluoja gyvendinti direktyvą ir komisija ir toliau seks, kokia yra padėtis ir parems valstybės tam, kad būtų galima visiškai užtikrinti jo, šios direktyvos įgyvendimą ir atskleisti jos potencialą. Finansinių paslaugų srityje norėčiau techninį patikslimą išsakyti e, dėl profesinių pensijų sistemos ir komisija yra akcentavusi, kad tai yra susijęs su 2008 metų 54 e, pataisyta direktyva. Ir komisija, kai, kad pasakyta ataskaitoje apie e, direktyvos įgyvendinimą, po e, testešą bylos e, galvoja, kokios galėtų būti priemonės, kad būtų galima užtikrinti e, deramą nuseklumą tarp visų trijų pakopų pensijų. Tai tiek norėjau pasakyti. Merci. Dėkuoju. E, pasikeitė pirmininkė, e, keletą sekundžių užtrukome, dėkuoju už jums, už jums už paaiškinimą. Ar pranešėja, ta, ponė Koslovska, dar norėtų ką nors pasakyti, apibendrinti, įvertinti tai, kas buvo pasakyta, prašom. Uh, uh, like uh, thank... Na, visų pirma, norėčiau labai padėkoti kolegiams ir kolegams už pasisakymus, pasiūlymus. Na ir akivaizdu, jog tai yra labai svarbi tema ir dar reikės praleisti nemažai laiko e, dirbančioje srityje, bet, bet kuriuo atveju net nebejoju, kad parengsime puikų pranešimą. Ačiū. Merci à notre rapporteur. Dėkoju pranešiai diskusijos šio klausimu baigiamos ir noriu pasakyti, kad mes e, pakvietėme dvi viešnes, dėkojame jums už pasisakymus ir e, jas norėčiau paraginti raštu atsakyti į jums pateiktus klausimus nes buvo išsakyta klausimų ir būtų malonu sulaukti jūsų atsakymų raštu visi turbūt sutarė, dėl to ir labai e, dėkoju Jums, kad atvykote. O dabar e, kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra mūsų indėlis į diskusijas apie biudžetą, mūsų nuomonė apie bendrąjį ES biudžetą 2017 metais. Tradiciškai moterų reikalų komitetas rengia nuomonę. E, Dančila, mūsų kolegė, yra nuomonės referentė, bet jos nėra ir e, dėl to suteiksiu žodį tos pačios frakcijos kolegiai, poniai Arenai. Dėkuoju. Pirmininkė labai trumpai, ponė Dančila atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti ir manęs paprašė perduoti jos pastabas. Pone e, Dančilas savo nuomonėje e, sako tam, kad būtų galima užtikrinti tikrą lyčių lygybę, reikia, kad ES biudžete atsispindėtų lyčių aspektas. Ir mūsų komisija daug kartų jau reikalavo iškių e, rodiklių apie lėšų ES naudojimą, siekiant užtikrinti lyčių lygybę. Ir Taip pat strategija 2020 turi numatyti e, priemonės e, lyčių lygybės e, tikslų siekimui, taip pat programa DAFNE turi turėti pakankamai lyžų ir reikia sustiprinti kovą su smurtu lyties pagrindu, bet 16-17 metais taip pat matome, kad stabilizavosi finansavimas e, programos, bet reikia numatyti 18 metais 20 milijonų. E, programai jau šiandieną e, numatoma tik tai 14,8 milijonai. Dėl to reikia e, tikrai, kad būtų galima konkrečiai skirti lėšų e, tai programai, kuri skirta kovoti su smurtu. Ačiū dar ponė e, Kozlovska, PP vardu. Prašom. Uh, all, uh, Ačiū. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti e, ponios Materos vardu už tai, kad ji negalėjo atvykti ir perskaitysiu jos pasisakymą. Visų pirma, norėtume padėkoti poniai Ančilai už atliktą darbą. Tai tikrai labai svarbus klausimas. E, Turėjome menyje ES 17 metų finansinių metų bendrąjį biudžetą. EPP pritarė tekstui, mums atrodo, kad jis yra gana subalansuotas ir nuoseklus tačiau taip pat apgailestaujame dėl to, kad DAFNE programa e, nepriklauso nuo biudžeto, nepaisant to, kad ši programa vaidino itin svarbu vaidmenį kovojant su prievarta prieš vaikus, moteris ir jaunimą ES. Pritarėme tam, kad reikėtų padidinti žmogiškuosius e, Europos e, instituto išteklius, atliekant darbą smurto prieš moterį srityje, taip pat pritarėme tam, kad labai svarbu siekti Europą 2020 tikslų ir padidinti moterų įdarbinimą mažiausiai 7 procentais. Na ir taip pat ketiname pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų, kurie turėtų papildyti šį tekstą. Ir remiantis pastarųjų metų patirtimi norėtume paraginti e, garsiai kalbėti apie tuos prašymus, kurie buvo pateikti komisijai, nes neretai biudžeto komitete mūsų moterų reikalų komiteto pateikti prašymai nėra itin aukštai prioritetų sąraše, tad mums reikia viso įmanomo palaikymo. Ačiū labai, kolegos. Dabar žodis poniai Ivanai, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir gerbiamai pranešėjai. Ačiū už tai, kad parengėte nuomonės projektą, kuris yra tikrai puikus. Na ir bent jau mūsų nuomonė, svarbiausias klausimas yra e, biudžeto paskirstimas remintis lyčių aspektais ir manome, kad Nors ir yra tarp institucinis sustarimas sudarytas tarp institucijų taikyti tą biudžetą pagrįstą lyčių lygybę ir susijusius principus, dėja tai nėra realybėje įgyvendinama, tad pateikėme pasiūlymą dėl pakeitimo, kad būtų užtikrinta, kad mūsų e, komiteto reikalavimai dėl biudžeto paskirstimo būtų įgyvendinti. Šį elementą tikrai reikia sustiprinti. Taip pat norėtume, kad nuomonėje e, būtų griežčiau kalbama apie e, priemonės, apie moterų galimybę patekti į darbo rinką. Labai nesmagu, kad e, dar taip tiek toli priekyje ir Europa 2020 tikslų įgyvendinimas, jis atrodo net nepasiekiamas. Tad reikėtų sustiprinti tuos punktus, kuriuose kalbama apie skurdą paplitusi tarp moterų, taip pat investicijas, naujų EPSI fondų paskirstimą, struktūrinių fondų panaudojimą ir paramą mažom dvividutinėms įmonėms. Mums atrodo, kad pakeitimai susiję su lyčių aspektais turėtų būti sustiprinti. Taip pat pateiksime pasiūlymą dėl pakeitimo susijusi su moterėmis pabėgėlėmis. Man atrodo, kad reikėtų paminėti pabėgėlių situaciją apskritai ir paminėti, kad e, daug tų pabėgėlių yra moteris. Ačiū labai. Ar yra dar norinčių jų pasisakyti? Ar norite komentuoti šią, šį nuomonės projektą dėl biudžeto? Panašu, kad ne. Kągi, tokiu atveju galime baigti šio klausimo aptarimą. Ir dar trumpai dėl laiko terminų. Pakeitimai dėl e, nuomonės gali būti teikiami iki Liepos 15-12 valandos dienos. Na, o bendrieji e, pakeitimai dėl biudžeto dar gali būti pateikti iki numatyto termino, kuris yra e, rūpiučio 23, 18 valanda. Na, o dėl nuomonės bus balsuojama Dėl komiteto nuomonės bus balsuojama rugsėjo 1, kai grįšime į darbus po vasaros atostogų. Tad tokie planai numatyti ateičiai. O dabar pereikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto, kuris užsiliko dar nuo vakar. Tai yra pagrindinių teisų padėtis ES 2015 metais. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Jordi Sebastija. Jis yra nuomonės referentas. Ačiū labai gerbiamą pirmininkę. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti už tai. Žinote, kad e, šį klausimą turėjome aptarti vakar, tačiau dėja mano skrydis vėlavo, pavėlavau ne dvi valandas, tad teko perkelti šį klausimą į šiandienos posėdį. Ačiū padėkoti komiteto nariams, sekretoriato atstovams už tai, kad jie taip e, e staiga sureagavo į pasikeitusią situaciją ir atliko reikalingus pakeitimus. Nuomonė yra gana trumpa, nes, kaip žinia, ribojama ženklų skaičius. Na ir man atrodo, kad mūsų kaip e, moterų reikalų komiteto e, narių e, prievalė yra pasiūsti aiškę žinę komisijai ir valstybėms narėms dėl to, kad lyčių lygybė yra aiškus ir pagrindinis elementas kalbant apie pagrindinės žmogaus teisės. Na ir trys skirtingos dalys yra nuomonėje. Visų pirma, tam tikri neįgimi aspektai, kuriuos norėjau iškelti. Na ir reikia pripažinti, kad lyčių lygybės principai dėja e, nėra pilnai gyvendinti ES, bent jau kol kas. Ir tai reikia aiškiai juodom balto išdėstyti. Antrojo dalyje pateikėme tam tikrus reikalavimus komisijai, taip pat valstybėms narėms. Na ir kaip žinia, Kalbant apie lyčių aspekto įtraukimą į visas rytis, siekiama to dalyko. Be to, mm, vis prašome teisės akto, prašome, kad komisija jį parengtų, tačiau konkrečiai neįvardiname, kokio teisės akto norime, turiuomenyje būtent smurtą prieš moteris. Ir tai yra turbūt viena svarbiausių su moterų saugumu susijusių problemų ES ir vis kartojame ir kartojame, kad mums tai yra svarbu. Be abejo, tam reikia geresnių rodiklių, geresnių duomenų. Taip pat, kalbant apie e, Europos lyčių lygybės instituto darbą, remiame jo vykdomą veiklą. Ir taip pat e, prašome valstybių e, narių užtikrinti moterų prieglašio prašytojų apsaugą. Taip pat paminime nuomonėje ir pozityvius dalykus, tai yra komisijos sprendimas ratifikuoti Stambulo konvenciją. Pone Jaurova jau mažiausiai du kartus yra sakiusi, jo komisijos siekis yra ratifikuoti Stambulo konvenciją dar šiemet, padaryti bent jau tai bent jau šių metų žiemą. Na ir labai džiaugiamės tuo sprendimu. Manome, kad tai yra labai svarbu, tad tiek iš esmės būtų apie mūsų parengtą nuomonę. Be abejo, laukiame pasiūlymų dėl pakeitimų, norime patobulinti tekstą, norime, kad jis būtų tvirtesnis, geresnis. Tačiau man atrodo, kad žinia yra gana aiški. Mes e, turime e, būti gana griežti ir pasiryžę siekti mums svarbių tikslų, nes toks yra mūsų kaip komiteto narių įsipareigojimas. Dėkoju kolegos už šį pristatymą. Dabar laikas diskusijoms ir tie, kurie nori, gali pradėti tas diskusijas. Pone Šado, pone Rena, nesu, nesu Šado, kalbėsiu vietoj ponios Utovos. Norėčiau pasveikinti mūsų kolegų um, atliktą darbą. Tikrai. Uh, E, aš e, taip pat keliu tas pačias problemas kaip ir e, kolegos. Man atrodo, su, apie lygybę reikia kalbėti apčiuopiamai, taip pat reikėtų ją įvertinti, tai turėtų apimti visas politikos kryptis ir taip pat reikėtų pagalvoti apie 2020 strategiją, taip pat ir Europos semestro įgyvendinimą. Ir vėliau, kaip ir ekspertai jau vakar pasiūlė, jie pasiūlė tą patį dalyką, kad reikėtų ir toliau sekti, bus, kokia bus politinė įtaka. Ir mūsų darbo atvarkė dabar ES susiduria su daug iššūkių, tų iššūkių, kurias mums iškėlė finansinė, ekonominė krizė, taip pat nedarbas, diskriminacija, e, ypač moterų požiūrių, požiūrių taip pat politinė, e, pabėgėlių krizė, kuri pakirto mūsų vertybės ir solidarumą. Dėl to mes matome, kad mūsų e, moterų vaidmuo apsi, apsiriboja socialiniu ir šeimos modeliu, bet labai pamirštame kitus e, ramšius ir dėl to jos yra diskriminuojamos. Taip pat, kalbant apie lygybę tarp vyrų ir moterų, reikėtų pagalvoti ir apie šios du ramščius ir e, reikėtų jų reikalauti tiek vyrams, tiek moteriams ir dėl to taip galėtume e, kovoti e, su e, pensijų, nevienodomis pensijomis, taip pat nevienodais atlyginimais, taip pat turėtume kalbėti ir apie motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros atostogas. Tose modeliuose, kuriuos pristatėme, taip pat mes esame už priemonės, kurios yra palankios vyrams ir moteriams. Uh, ir esame už kovą e, su smurtu. Taip pat e, moterų migrančių klausimas. 80 procentų e, moterų migra, migrantų yra moteris ir vaikai ir dėl to reikėtų ypač atskirti daug dėmesio šiam klausimui. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį kolegui, kolegui Virekiai. iš EKR grupės. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Sebastianui už tai, kad parengė nuomonės projektą dėl pagrindinių teisių padėties ES 15 metais. Na ir turbūt suprantate, kad tiek ir aš, tiek ir AKR frakcijos kolegos nepritarė visiems punktams. Na ir turiu tris pastabelės. Visų pirma, jūsų reikalavimas kad lygybė turėtų būti rodiklis, kuris turėtų būti įtrauktas į Europos semestro procesus. Tam pritarti negaliu. Semestras turėtų būti tokia vertinimo priemonė skirta ekonominiams ir finansiniams rezultatams vertinti, na, o ne, ne kažkoks tai sąrašas, iš kurio galima rinktis, ką tik norime. Dabar kitas punktas. Vyko speciali mm, konferencija Ankaroje 94 metais. Ten buvo kalbėta apie gerovę, apie motinystę, apie reprodukcinę sveikatą. Ir e, buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų e, vengti e, abortų, tad tikrai nebuvo skatinamas jų atlikimas ir man atrodo, kad jūs šiek tiek iškraipote faktus. Vakar aš pats kalbėjau apie tai, kad reikėtų mokėti žmonėms už tai, kad jie augina vaikus. Na ir dabartinis jūsų pasiūlymas, man atrodo, būtų kengsmingas darbuotojams, tai padidintų valstybių įsiskolinimus. Mintis yra tokia, moteris turi turėti galimybę pasirinkti ar pačios rūpinti vaikais, ar pasinaudoti kažkokią pagalbą iš šalies. Ir manau, kad tai būtų naudinga ir patiems vaikams, bet to trečias elementas. Europoje jau egzistuoja priemonės, kurios padeda apsaugoti demokratiją, teisės viršinybės principo taikymą. Uh, Ir jeigu bandysime įtraukti ar parengti kažkokias tai naujas priemonės, man atrodo, kad tai gali atnešti daugiau žalos nei naudos. Tad nebejokite, kad bus pateikta daug pasiūlymų dėl pakeitimų šio teksto atžvilgiu. Dėkoju. Pane Bio, prašau. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui ir kalbėsiu angliškai. Galbūt bus paprasčiau mums taip komunikuoti, juk čia beliko vos keletas narių. Na ir visų pirma dėkuoju už nuomonės projektą, galime pritarti daugumai dalykų, kurie ten parašyti. Žinau, kad jūs esate toks pats feministas kaip ir aš. Ir taip pat teiksiu keletą pasiūlymų dėl pakeitimų, dėl LGBTI teisių, manau, reikėtų įtraukti punktą. Taip pat yra tam tikrų elementų, kuriuos socialdemokratų frakcija iškėlė, tai yra tam tikros grėsmės susijusios su antifeministiniais judėjimais, LGBTI judėjimais. Tai kelia grėsmę žmogaus teisų padėčiai, kai kuriuose valstybėse narėse taip pat kalbėsime, norėsime pateikti pakeitimų dėl moterų pabėgėlių teisų, taip pat šeimų susijungimo teisės, nes mums atrodo, kad tai yra labai mm, grubus moterų ir vaikų teisų pažeidimas, bet to mm, moteris Romės e, Europoje yra viena tų grupių, mm, kurių pagrindinės teisės yra itin grubiai pažeidžiamos. Norėsime pateikti pasiūlymą dėl pakeitimo ir šiuo klausimu. Be to, kaip moterų reikalų komiteto atstovė, e, aš taip pat manau, kad e, klausimas susijęs su moterų teisėmis, su reprodukcinė sveikata, seksualinė sveikata turi būti taip pat įtrauktas. Taip pat reikėtų kalbėti apie teisę į abortą, į lytinį švietimą. Tai yra pamatiniai klausimai labai svarbus moteriams ES. Dar keletas punktų, dėl kurių galbūt nepritarėme jums, Džordi. Gal palauksiu, kol vėl <laughs> galėsite manęs klausytis, puiku. Na ir yra keletas elementų, dėl kurių dar nesu tikra, ar galėsime pritarti. Na ir, pažiūrėjau, kalbant apie moterų uh, teisę į savo kūną, į pagrindinės teisės, apie, e, e, apie moterų išnaudojimą prostitucijoje. Na, man atrodo, kad kalbant apie prostitucijos rinką, tokią e, seksualumo rinką, tai yra moterų kūnų išnaudojimas, moterų pagrindinių teisų pažinimas, tai tikrai teiksiu pasiūlymą dėl pakeitimo ir šio klausimo, na, o dėl surogatinės motinystės. Man atrodo, kad čia taip pat e, moterų e, kūnas e, tampa tarsi prekė, čia ta, jis, jį galima tarsi nusipirkti ar parduoti. Ir dažniausiai e, šias paslaugas teikia pažeidžiamos moteris iš pažeidžiamų grupių. Tad apie tai taip pat reikėtų kalbėti, kalbėti apie tas jėgos struktūras ir apie tai, kad mes, e, pačios moteris, turime gauti teisę spręsti dėl savo kūnų. Ačiū. Labai ačiū, kolegos. Jums leidus aš pati norėsiu trumpai pasisakyti, kadangi e, keičiu kolegę Marijaną Petyr, kuri yra EPP šešėlinė pranešėja, dėje negalėjo ji dalyvauti diskusijoje, nes pasikeitė laikas diskusijos, ji paprašė, kad aš perskaičiau jos e, nuomonę, kurią jis rašė anglų kalbą. Taigi kalbu Marijanos Petir EPP kolegės vardu. Ji nori padėkoti kolegai Sebastija už nuomonės projektą ir EPP frakcijos vardu. EP Pone Petir, noriu pasakyti, kad šimtų procentų jinai nėra patenkinta šią nuomonės E, šiuo nuomonės projektu, ji galvoja, kad pasiūlymą galima pagerinti. Jos nuomonė šiame nuomonės projekte nenagrinėjamos tikrosios moterų problemos ar e, teisės, kurios yra pažeidėjimas ar kurios yra pavojuje. Pavyzdžiui, ji galvoja, kad tekstas bent jau šiuo metu nepakankamai atsižvelgia e, moterų diskriminavimą versle ir moksle. Taip pat e, moterų kaimo vietovėse diskriminavimas nėra pakankamai akcentuojamas. Jos nuomonė reikėtų kalbėti apie moterų darbo vietoje diskriminavimą daugiau. Ji EPP frakcijos vardu sako, kad nuomonės projektas neatsižvelgia ir į tai, kad e, moteris labai nukenčia nuo skurdo. E, moterys su negale taip pat susiduria su įvairialybė diskriminacija. Šiuo metu vėlgi nieko nepasakyta apie tai, kad daugėja e, smurto apraiškų prieš moteris ir vaikus internete nieko taip pat nepasakyta apie prekybą žmonėmis, e, nuo kurios kenčia moteris ir ypač jaunos merginos. Mes e, dėl to manome, jog reikia pagerinti nuomonės projektą, kad e, reikia gerai patirbėti su tekstu, kad jis galėtų uh, tikrai svariai prisidėti prie bendro dokumento, kad mes galėtume uh, suformuluoti vertingą nuomonę. Reikia apie smurtą kalbėti nepaviršutiniškai ir, ir apie seksualinės teisės reikia uh, daugiau apie tai kalbėti, giliau. Pone Petir ir galbūt kiti kolegos iš APP pateiks pakeitimus tam, kad nuomonės projektas uh, bus, būtų geresnis ir mes bandysime E, akcentuoti realias problemas moterų, kurios nepaminėtos, minėsime realias problemas ir diskriminavimo atvejus. Ir dar ponė Petir norėjo dėl terminų išsakyti savo nuomonę. Mm, diskusijų ir pakeitimų terminus jūsų šešėliniais pranešėjais e, apie tai esate kalbėję. Šiuo metu gal per trumpi tie terminai yra. Ir mes galvojame, kad e, dabar iki 8 Liepos reikia pateikti pakeitimus. Ir ketinama balsuoti rugsėjo 1 moterų komitete. EPP e šešėlė pranešė, ponė Petir, noriu pasakyti, kad E, kadangi lybė balsavimas numatytas lapkričio 18 dieną, ji mano, kad yra pakankamai laiko, kad būtų galima atidėti balsavimą mūsų komitete, kadangi, kaip pasakyta, Libė komitetas balsuos tik tai lapkričio 18 dieną. Dėl to galėtume savo pasirinkti daugiau laiko ir galimybių pagerinti nuomonę, kolektyviai padirbėti tam, kad tekstas tikrai būtų išbaigtas. Bus bandoma e, vis tik tai prašyti atidėti balsavimą šiame komitete, nes dabar tarsi skubama. Taigi geriau galbūt būtų šiek tiek palaukti, nes būtų naudinga pasilikti savo e, daugiau laiko. Būtent tai yra paskutinis ponios Petį ir pastebėjimas EPP frakcijos vardu. Labai ačiū. Kaip grįžtu prie savo gimtosios kalbos, noriu padėkoti Jums už supratimą, už. E, tai, kad dalyvaujate diskusijoje, dar atrodo komisijos atstovai nori pasakyti. Prašom. <coughs> Thank you, Madam Chair. Um... Dėkuoju. Pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau e, pakomentuoti trumpai dėl penktojo pasiūlymo. E, kalbama apie e, migrančių moterų, taip pat ir prieglaušio prašytojų apsaugą. Rytoj Liet... komisija pristatys naują uh, prieglopščio prašytojų pasiūlymą, kur bus ir numatyti mm, saugikliai, taip pat e, apsauga e, pažeidžiamoms grupėms, tokioms kaip moteris ir vaikai. Ir yra atsižvelgta į moterų prieglopščio prašytojų e, poreikį, kurios yra patyrusios su lytimi susijusią žalą, kuriams reikia medicinės pagalbos, apsaugos ir konsultavimo bei psichologinės pagalbos. Kalbant apie vaikus, vaiko interesai, geriausi interesai yra e, pagrindinis mūsų rūpestis. Ir keletas priemonių buvo taip pat numatytų siekiant e, užtikrinti tinkamą vaiko globą nelydimiems vaikams ir mažamečiams. Dėkoju. Dabar perduosiu žodį pranešėjai. E, jūsų žodis yra paskutinis šiame etape. Dėkoju, dėkoju už visus pasiūlymus. Visų pirma, aš pritariu jums visiems kad nuomonė tikrai yra labai trumpa ir galbūt e, nepakanka e, jos, kad galėtume išspręsti šį klausimą, tačiau irgi neturėjau daug vietos, e, kad galėčiau rašyti, tai mane irgi šiek tiek apribojo. Taigi, mano pasiūlymai tikrai, jūsų pasiūlymai tikrai yra labai įdomus, norėčiau įtraukti juos į nuomonę. SND paminėjo ekonominę krizę. Taip pat dar vienas klausimas, kurį pasiūlė papa. E, e, Versl... E, moterų verslininkių situacija, jų diskriminacija. Taip pat tai, kad moteris dažniausia tampa diskriminacijos bei uh, skurdo e, aukomis, taip pat ir negalę turinčios moteris. Labai įdomus punktas, kurį įtraukčiau į nuomonę. Taip pat galvojau, kad e, Guja atstovas pasiūlė dėl e, šeimų susivienijimo, migrantų šeimų susivienijimo ir taip pat Romų susitarimo, Romai vis dar išlieka pažeidžiamose vis dar pažeidžiamiausia grupė. Taip pat e, mano asmeninė nuomonė, aš pritariu jūsų pastabai dėl e, tos seksualinės diskriminacijos. Taip pat mes turime būti labai ambicingi ir e, prašyti, kad ši darbo atvarkė būtų įtraukta į rudens semestrą. Uh, Ne, visose sutartyse e, yra numatyta, kad tai yra prioritetas ES visose politikos kryptise, tai yra užtikrinti e, lyčių e, aspekto integravimą. Kalbant apie abortų klausimus, norėčiau pastebėti, kad tai yra įtraukta į punktą, kuriame kalbame, kad moterų teisės turi būti užtikrinamos ir mes Europos parlamente esame parengę nemažai ataskaitų, kuriuose moteris tampa labai dažnai uh, smurto ir prievar, prievartavimo aukomis, o kas jeigu moteris yra nešia, mūsų pozicija yra aiški, turime uh, gerbti moters teisę apsispręsti ar vaiką, jeigu moteris tampa nešia, uh, e, išsaugoti ar ne. Taigi mes turime gerbti jos apsisprendimo teisę. Mes norime įtraukti šį punktą, kadangi tai yra tikrai labai svarbus punktas ir jis, aišku, atsitinka realiame gyvenime. Taigi reikia gerbti apsisprendimo teisę. Dėkoju. E, aš lauksiu jūsų pakeitimų, o dėl galimybės balsuoti, nežinau, ar tai yra įmanoma, kadangi komiteto posėdis yra rugsėjo pradžioje. Nemanau, kad yra dabar įmanoma pakeisti tą mūsų posėdžio datą. galėčiau pasiūlyti sekretoriatui galimybę pakeisti posėdžio datą, bet nėra tikriausia labai paprasta. Gerai, dėkoju už pasisakymą, kolegos. Taigi dabar pakartosiu e, keletą mūsų daiktų. E, pakeitimus e, turite pateikti iki Liepos 18. Ir kalbant apie pakeitimus, kurie galbūt kils po diskusijų e, tarp pranešėjo ir pranešėjo, šešėlinio pranešėjo. Mūsų posėdis yra numatytas rugsėjo 1, o moterų komitetas vėl susitiks spalio mėnesį ir pažiūrėsime, ar galėsime galbūt kelis punktus nukelti. Dabar negalime to spręsti, reikės tą aptarti. E, su koordinatoriais ir su vienais ir su kitais. Taigi dabar oficialiai balsavimas dėl šios nuomonės yra nuplanuotas rugsėjo 1. Norėčiau patikslinti, kad e, e, šiuo metu yra numatytas ne 31 rūpiučio, o 1 rugsėjo. Taigi sustiksime rugsėjo 9 e, valandą ir tikrai ne vėluokite, kadangi daug bus klausimų, o dabar norėčiau e, palinkėti visoms ir visiems gerų atostogų, gražios vasaros, dėkoju sekretoriatui, dėkoju komisijai, taip pat dėkoju ir politinių frakcijų atstovams, dėkoju mūsų asistentams ir vertėjams. Vertėjai dėkoju klausytojams.